Dabar pirmas balsavimas. Balsuosime vadiniu būdu. Prašom uh, įdėti savo balsavimo korteles į aparatą. Should I just do it? The voting begins. Pradedame balsavimą. Pirmasis balsavimas pagal darbo tvarkę yra pagal supaprastintą procedūrą. Pranešimas dėl parlamento delegacijos taikinimo komitete e, tinklų ir elektroninių ryšių paslaugų srityje pagal Trautman pranešimą. Balsuojame dėl šio klausimo. Balsavimas vardinis, prašom pradėti balsuoti. Ar visi balsavo? Dešimt sekundžių dar liko. Trys, dvi, viena. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 510 už 40 prieš. Sveikiname ponę Trautman. Kitas klausimas. Ponos tas pranešimas pagal supaprastintą procedūrą dėl pesticidų statistikos e, taikinimo komitete patvirtintas bendras tekstas. E, pranešėjas prašo žodžio. Prašom dvi minutės. Gerbimi kolegos, jūsų informacijai turiu pasakyti, kad e, tai trečiasis iš e, trijų pranešimų apie pesticidus. Anksčiau Europos parlamente mes priemėme reglamentą apie pesticidų prekybą. Paskui pereitos kadencijos parlamente priėmėme atitinkamą dokumentą dėl pesticidų naudojimo, o šis dokumentas yra trečiasis šiame pakete. Mums teko pasinaudoti taikinimo procedūra, kadangi per antrąjį svarstymą nepakako balsuojančiųjų, kad galima būtų priimti šį dokumentą. Šiandieną norėčiau uh, pasisakyti dėl to, kad ypač noriu padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai bei anksčiau pirmininkavusiai Čekijai, kurios užtikrino, kad išliktų geri santykiai su parlamentu. Aš ir kitų frakcijų vadovai rašėme pirmininkaujančiai valstybei prašydami išgelbėti šį pranešimą ir uh, Tai padarėme taikinimo procedūros pagalba. Dėkoju visiems. Dėkoju pranešėjai. Dabar balsuojame dėl pranešimo. Balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 581 už 19 prieš. Sveikinu ponas Tas. Kitas darbo tvarkės klausimas. Balsavimas dėl ponios Geringer pranešimo bendrijos finansinės paramos teikimas transeuropinių tinklų srityje. Kodifikuota redakcija, balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 584 už, 24 prieš. Sveikinu ponę Geringer. Pone, ponas Pers. E, jūsų aparatas neveikia balsavimo. E, tai užfiksavome. Dabar ponė Bereš. Mano problema ta pati ir mano e, balsavimo aparatas neveikia. Atsiūsime, ką nors pataisyti. Pone Severin? Mes taip pat atsiūsime, ką nors, kad pataisytų jūsų balsavimo aparatą. Toliau pagal darbo tvarkę. Balsavimas pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Kirkop pranešimo taisyklės dėl Europolo informacijos konfidencialumo. Kolegos. Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetas siūlo parlamentui atmesti pasiūlymą sprendimui, jeigu jūs sutinkate su komiteto siūlymu turite balsuoti prieš. Ar aišku? Jeigu sutinkate su lybė pozicija, turite balsuoti prieš. Gal neprotingai skamba, bet taip yra. Balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Tarybos atstovų nėra. Taigi automatiškai siunčiame į atitinkamą komitetą šį pranešimą. Toliau ponios Intveld pranešimas dėl gyvenimo taisyklių reglamentuojančių Europolo ir jo partnerių santykius tokia pat procedūra kaip ir anksčiau. Jeigu sutinkate su tuo, kad reikia atmesti, balsuokite prieš. Balsavimas vardinis, prašom. Balsavimas baigtas. atmesta. Vėl siunčiame šį pranešimą į komitetą pakartotiniam svarstymui. Toliau pono Albrechto pranešimas pagal trečiųjų šalių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro sutarimus sąrašas. Balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta ir bus gražintas pranešimas į komitetą. Toliau ponas Dės Demera, pranešimas jo Europolo analizai skirtoms darbo byloms taikomos taisyklės, ta pati procedūra, balsavimas vardinis taip pat. Prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta taip pat, taip pat pranešimas gražinamas į komitetą. Kitas Kirko pranešimas. dėl teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacijos. Atsiprašau, pirmiausia, reikia balsuoti dėl ponios Alfano pranešimo, ne pono Kirchhoff. Alfano pranešimas dėl Europos nusikalstamų prevencijos tinklas. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta taip pat, vėl į komitetą gražinama, o dabar jau pono Kirko pranešimas dėl teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacijos. To pati procedūra, vardinis balsavimas. Prašom. Balsavimas baigtas. taip pat atmesta, gražinamas pranešimas į komitetą. Kitas klausimas, morė yra pranešimas dėl mikrofinansinės pagalbos Gruzijai. E, vardinis balsavimas, dar kartą, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 550 balsavo už. E, sveikinu, pona Moreira. Kitas Atsiprašau, sako pirmininkas. Pone Konelsons. Gal ir man galite atsiųsti techniką, mano balsavimo aparatas taip pat neveikia. Pirminkė ir mano problema tokia pat. Pakelkite rankas kolegos tie, kurių balsavimo aparatai neveikia. Pakelkite ranką o tik tai du matau, labai gerai. Taigi kitas Moreira pranešimas - makrofinansinė pagalba Armenijai. Balsavimas vardinis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtina 580 už 29 prieš. Kitas Ramsdor pranešimas - mikrofinansinė pagalba Serbijai. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 583 už, 23 prieš. Sveikinu poną Ramsdorf. Kitas Vinkler pranešimas mikrofinansinė pagalba Bosnijai ir Hercegovinai. Vardinis balsavimas. Balsuokite. Baigėme balsavimą. 583 už, 103 prieš. Sveikinu poną Vinknerį. Toliau Bulman pranešimas dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos. Valsavimas vardinis. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 576 už, 61 prieš. Sveikinu poną Bulman. Kitas ponios Rosbaš pranešimas dėl OSPAR konvencijos, e, dėl e, jūrų e, aplinkos apsaugos, antras ir trečias priedas, vadinis balsavimas. Balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta 624 už, 30 prieš, sveikinu ponę Rosbach. Ponios Geringer pranešimas dėl Europos bendrijos ir Danijos sustarimo dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo. Dar vienas svarbinis balsavimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 651 už 19 prieš. Dar vienas ponios Geringer pranešimas šį kartą dėl Europos bendrijos ir Danijos sustarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo. Vardinis balsavimas, balsuokite. Balsavimas baigtas. 648 už, 19 prieš, patvirtintas, sveikinu ponę Geringer. Toliau ponios Fragas Teves pranešimas dėl e, juodojo paltuso išteklių atkūrimo plano. Vardinis balsavimas. Baigtas balsavimas. Patvirtinta 638 už, 17 prieš, sveikinu ponę Fragę. Kitas pono Koch pranešimas dėl bendrijos prisijungimo prie tarptautinio vežimo e, geležinkelio starties, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 640 už, 17 prieš, sveikinu pona Koch. Toliau ponos Volis pranešimas dėl protokolo dėl išlaikymo prievaliams taikytinos teisės, balsavimas vardinis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 617 už 23 prieš sveikinu ponę Volis. Ponas Rapkai. Μου. Το μηχάνημά σας. Θα στείλουμε κάποιον ευχαριστώ. Jeigu neveikia jūsų aparatas, tai tuoj ką nors atsiųsime, nesijaudinkite. Kitas darbo tvarkės klausimas - balsavimas dėl pono Zviefkos pranešimo prašymas ginti parlamento nario Tobijas Fliuger imunitetą. Jis nebėra Europos parlamento narys, ponas Fliuger. Ir aš nežinau, ar komitetas atitinkamas galvoja, kad vis tik reikia balsuoti dėl šio klausimo. Tada balsuojame dėl pranešimo ir balsuojame vienu balsavimu, kas už, nevardinis balsavimas. Kelkite rankas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kitas darbo tvarkės klausimas, pono Sajer pranešimas suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu penktoji dalis. Noriu Jums pasakyti, kad pakeitimai 1, 2 ir 10 yra atsijimti. Taigi balsuosime paprasčiausiai dėl pasiūlymų be pakeitimų. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. E, komisija, ar norite atsimti pasiūlymą? E, Pone Sairi, ar norit pasisakyti? Pone Dimas. I, I think that we shall not uh, withdraw the proposal. Ne, mes neketiname atsiimti pasiūlymo. Žume, στις ε, ψηφοφορίες ε, ε, τροπολογιών 11 και 12 που ακολουθούν. Τροπολογία 11 στην παράγραφη. Ačiū. 11 pakeitimas antrai pastraipai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 12. Po antros pastraipos. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Galutinis balsavimas, vardinis kolegos, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 622 už 18 prieš. Ir paskutinis balsavimas, kolegos, dėl pono Alvaro pranešimo informacijos technologijų naudojimas muitinės tikslais. Ponas Liuchen paprašė žodžio. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Maloniai norėčiau EPP frakcijos vardu balsuoti dalimis dėl 27 pakeitimo. Kalba eina apie Europolo ir Eurojusto prieigos prie domenų bazių ir kviečiu visus kolegas nebalsuoti už. Pone, dėje, ne, jūs ne per vėlai pateikėte tokį prašymą, nebelaiku. Dėje. E, jau praėjo terminas pateikti prašymą dėl balsavimo atskirai, tačiau jeigu e, kolegos su jumis sutinka, tai galime atskirti 17 pastraipą. Kas už tai, kad būtų balsuojama dėl 17 pastraipos atskirai? Kas už? Prieš? Prašymas atmestas. Pasitikrinkime, labai mėgstu tą procedūros bet kurios dalį. Taigi pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 335 balsavo prieš, taigi atmesta. Dabar balsuojame dėl pono Alvaro pranešimo. Turime komiteto pateiktų su pakeitimu grupė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vardinis balsavimas dabar dėl 78 pakeitimo. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta. 85 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 86 už, prieš, susilaikė, atmesta. 87 atsijėmė, taigi balsuojame tik dėl 20. -ojo. Dėl 20, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 88 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29-33, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. 89 už, prieš, susilaikė, atmestas. Nuo 39 iki 42, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinti. Šešiasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. Tai reiškia, kad 90 pakeitimas atkrenta. Pasiūlymas su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar galutinis balsavimas, elektroniniu būdu balsuojame dėl šio pranešimo, dėl teisėjų kros rezoliucijos projekto. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 480 už, 126 prieš. Sveikinu poną Alvaro. Και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Dabar balsavimo paaiškinimai dėl Trautman pranešimo. Pirmiausia, ponė Roitova. Vieną minutę